švenčių ir jums. Šią diskusiją dabar baigiame, dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Klausimai, kuriuos atsakome žodžiu tarybai ir komisijai dėl ES vidaus saugumo strategijos atnaujinimo. Pirmiausia, kalbės ponas Klod Morajas, jis ir yra šio klausimo autorius. Mašyvė. Gerbiama pirmininkė, aš tiesą sakant, laukiu, kol komisijos narys atsisės. E, atrodo, tarsi jis dar pradėjo dirbti, bet aš noriu jį pasveikinti e, šioje vietoje. Taip yra todėl, kad man atrodo, jog Libe komiteto nariai bendrai susidaro įspūdį, sudaro tiksliau įspūdį, kad mes norime ženkliai prisidėti prie vidaus saugumo strategijos Tai yra mūsų darbo esmė. Turbūt geriausia, ką mes galime padaryti, apsaugodami savo piliečius ir sukurdami papildomos vertės valstybių narių veiksmams. Be to turime suprasti, kad tai yra vienas iš dinamiškiausių, įdomiausių sričių. Per artimiausius e, keletą metų mes turėsime užpildyti nenuveiktus e, etapus Ir e, taip pat suprantame, kad tai yra susijęs su dinamiškiausiomis, jautriausiomis rytimis, tokiais kaip kibernetiniai nusikaltimai, kibernetiniai išpoliai. Mes e, norime savo vaidmenį suvaidinti. Ir aš e, komiteto narių vardu noriu pasakyti, kad visi nariai yra pasirengę prisidėti savo kompetenciją ir patirtimi prie komisijos darbo. Be mūsų laukia tiek daug veiklos ryčių, kad, manau, galėsime prisidėti. Taip pat siekiame, kad būtų sukurta pusiausvyrą tarp mūsų piliečių apsaugos ir pagrindinių teisių laikymosi kuriant šią pusiausvyrą. Europos saugumo padėtis be abejo dramatiškai pasraisiais metais pasikeitė. ES susiduria su naujų tarptautinių konfliktų e, padariniais, iškyla naujo pobūdžio grėsmės Ir tai ypač tampa akivaizdu, kai kalbame apie užsienio kovotojus, kurie prisijungia prie e, teroristinių grupuočių ir paskui grįžta prie Europos. Ši rezoliucija yra tik proceso pradžia. Tai bus su, taip bus sukurta nauja vidaus saugumo strategija. Tačiau šiame dokumente yra įvardinti pagrindiniai uh, naujos strategijos, kuri bus skelta komisijos kitais metais prioritetai. Lybė komitetas mano, kad yra gyvybiškai svarbu strategiją praturtinti, pagerinti. Pritardami šiai rezoliucijai mes iš parlamento pusės labai aiškiai pasakysime, kad norime, jog būtų įtraukti tam tikri elementai. Tarp jų būtų e, kova su tarptautiniais susikaltimų tinklais, jų išardimas, teroristinių išpolių prevencija, kibernetinio saugumo stiprinimas, sienų apsaugos gerinimas, didesnis atsparumas gamtinėms katastrofams. E, čia mes kalbame apie šios strategijos pobūdį, bet taip pat apibūdiname tai, kaip įsivaizduojame galime prisidėti prie strategijos įgyvendimo. Rezoliucijoje kalbame apie tai, kaip į tas grėsmės galime reaguoti ir kokios naujos priemonės turėtų būti numatytos strategijoje. Mes parlamento ruoštų suprantame, kad reikia naudotis jau turimomis priemonėmis efektyviau, bet to reikia sukurti naujų priemonių. Apie tai rezoliucijoje kalbame. Ši nauja strategija leis e, kritiškai įvertinti e, turimas priemonės ir ES ir nacionalinių lygmenių ir mes turime pasimokyti iš praeities klaidų prieš pradėdami e, įgyvendinti naujas priemonės ir naujas strategijas. Reikia stipresnio, geresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių, labiau turi būti panaudojamos tokios komandos kaip bendriosios tyrimo komandos, kurios yra sukurtos jau šiandien Libė komiteto nariai apie tai kalbėjo ir kaip savo kalbos pradžioje sakiau, reikia daugiau subalansuotumo daugelėje saugumo sričių. Kai kalbame apie laisvę, saugumą ir teisingumą, turime e, suprasti, kad reikalinga tokia pusiausvėra. Duomenų apsaugos klausimas mums labai svarbus, bet aš suprantu, kad pastarojo meto pokyčiai e, privertė mus suvokti, kad e, saugumas ir žmogaus teisės e, turi egzistuoti e, viena, vienas greta kito. Ir mes turime priimti daug e, teisės aktų susijusių su keliaivių duomenų registravimu, su užsienio kovotojais. Mūsų komiteto nariai yra labai patyrę, turi daug e, žinių ir kompetencijos žmogaus teisų ir saugumo požiūriais. Europos komisija 2015 metais parengs naują strategiją. Libė komitetas sureaguos ir suorganizuos išsamesnę diskusiją šiuo klausimu. Aš e, manau, kad e, komisija, taryba ir parlamentas, priimant bendrąją vidaus strategiją, turės e, dirbti petys į petį. Peti, Daugelis parlamento narių yra pasirengę prisidėti prie šios strategijos, mes turime pakankamai patirties ir Libe komiteto nariai esat iš čia, išsakys jums savo mintis apie darbą per artimiausius ketverius metus, kuris bus labai sudėtingas ir kompleksiškas. Ačiū. Thank you. Ačiū. Ačiū, ponė Marajas. Dabar tarybos vardu Benedetto Dėlė Vedova. <clears throat> signor presidente onorevoli deputati dėkoju pirmininke gerbiami parlamento nariai tarybai šitas klausimas saugumo strategijos atnaudinimas yra labai svarbus tai buvo vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų todėl esu labai laimingas galėdamas šiandien išsakyti jums tarybos nuomonę pasisakysiu apie prioritetus ir apie priemonės, kurių ėmėmės vidaus saugumo padėčiai gerinti. Tų priemonių tikrai jau buvo imtasi nemažai. Mes peržiūrėjome mūsų strateginių saugumo strategiją, kuri buvo priimta jau Liepos mėnesį ir iki 2015 metų šis procesas turėtų būti 2015 metų vasarą šis procesas turėtų būti baigtas. Norėjome parengti gairias ir prisidėti prie Europos komisijos darbą, kuri parengtų komunikatą dėl vidaus saugumo. Ir komunikatas turėtų būti parengtas pavasarį. Taryba gruodžio mėnesio pradžioje susitarė dėl daugybės naujosios strategijos aspektų. Šie aspektai susijęs su bendraja struktūra, su pagrindiniais mūsų strategijos principais ir tie principai ir yra jūsų klausimo turinys. Naujoji saugumo strategija yra nukreipta pirmiausia į grėsmių nustatymą ateinančiais artimiausiais metais. Taryba mano, kad viena iš tokių grėsmių yra organizuotas nusikalstamumas, terorizmas, radikalizavimasis, kova su terorizmu ir terorizmo finansavimo šaltinių nustatymas, užsieniečių kovo, užsienio kovotojų problema, apie kurią jūs kalbėjote, ir ta problema, kad kovotojai pabuvę užsienyje grįžta į mūsų šalis, taip pat yra viena iš didžiųjų grėsmių. Tai yra grėsmė, su kuria anksčiau nesame susidūrę ir dabar reikia imtis atitinkamų priemonių. Taryba taip pat nustatė, kad grėsmės gali kilti ir iš interneto, naudojantis naujausiamis te informacinėmis technologijomis. Taip pat grėsmės yra ir žmogaus sukeltos bei gamtos sukeltos katastrofos. Mes turime pasirinkti tokią politiką, kuri susijėtų įvairius dalyvaujančius asmenis tiek regioninėme, tiek nacionalinėme, tiek europinėme lygmenyje. Mūsų požiūris turi būti visuminis, visa apimantis globalus ir tarpdisciplininis. Taip pat reikėtų e, pajėgti pasinaudoti slaptųjų tarnybų renkamą informaciją. Tai ypač svarbu kovoje su organizuotu nusikalstumumu ir terorizmu. Čia ypatingai svarbus vaidmuo tenka naujosiams informacinėms technologijomis. Taip pat už turime užtikrinti ir teisingumo sistemos veikimą. Valstybės narės turi geriau bendradarbiauti nusikaltimų tyrimo srityje. Taip pat reikia tyrimų leidžiančių konfiskuoti nelegales prekes ir tyrimo komandos turi geriau bendradarbiauti, turi geriau bendradarbiauti atitinkamos administravimo įstaigos. Taip pat ir e, turėtų gerėti abipusis dokumentų pripažinimas bei sienų abipusis valdymas. Tam mes neapsėsime be naujųjų technologijų panaudojimo. Dar vienas svarbus principas yra vidaus ir išorės saugumo strategijų susijimas. Naujoji vidaus strategija, vidaus saugumo strategija turi atsižvelgti į išorės grėsmės ir atvirkščiai. Teroristų grįžimas, užsienio kovotojų grįžimas į ES teritoriją yra labai svarbus signalas, tai yra išorės poveikis vidaus saugumui. Dar ketvirtas principas yra pagrindinių teisų apsauga. Europos sąjunga turi ginti savo piliečių laisvės ir teisės. Tas galioja ir mūsų piliečiams ir tiems, kurie atvyksta į ES tik jos aplankyti arba gyvena čia laikinai. Tam yra labai svarbu didinti socialinę sanglaudą. Naujoji strategija turi remtis naujais ir egzistuojančiais instrumentais bei teisės aktais. Taryba siūlo komisijai pateikti metinę ataskaitą, kaip ši naujoji strategija yra įgyvendinama. Tai leistų mums atsižvelgti į naujas tendencijas, surinkti aktualiausią informaciją, kurią galėtume panaudoti vidaus saugumo stiprinimui. Kokie būtų naujosios strategijos įgyvendinimo laikotarpiai ir kaip taryba turėtų atsižvelgti į parlamento indėlį. Uh, Ką galiu pasakyti? Vadovų taryba yra nustačiusi labai aišku planą, kada strategija bus aktualizuojama, kada jinai bus tikrinama. Taigi tai įvyks pirmiausia 2015 metų pirmojoje pusėje. Tačiau mes esame daug priklausomi ir nuo komisijos komunikato paskelbimo, kuris, kaip žinia, bus skelbiamas pavasarį. Tikiuosi, kad galėsime susitarti dėl strategijos galutinai 2015 metų birželį. Pirmininkaujantis šalis kartu su komisija jau surengė keletą aukščiausio lygių konferencijų. 2014 metų rugsėjo mėnesį vyko viena iš jų. E, joje dalyvavo taip pat ir parlamentarai, be kita ko ir ponas Moraes pasisakė šioje konferencijoje. Konferencija buvo viena iš svarbiausių uh, forumų, iš kurių paskui buvo rengiamos ir tarybos išvados. Mes taip pat atsižvelgėme ir į komisijos galutinę ataskaitą dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo. Taip pat atsižvelgta ir į atitinkamą parlamento rezoliuciją. Taip pat informavome Libę komitetą apie tai, kokia yra padėtis ir ką, ko mes ėmėmės paskutiniu metu. Komisarė, uh, Pirmininkė, aš suprantu, kad jūs labai domitės šiais klausimais ir daug jūs esate, mums, parlamentas yra mums daug ką rekomendavę savo rezoliucijoje, mes į tai atsižvelgėme naujojoje saugumo strategijoje, jūs tą pamatysite. Ypač svarbus mums yra tas principas, kad reikia naudotis esamais teisiniais instrumentais, o nepulti iš karto kurti naujus instrumentus. Be to labai svarbu yra gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Jūs taip pat er, pabrėžėte, kad labai svarbu bendradarbiauti teisinėms institucijoms ir geriau kontroliuoti, e, geresnė, reikia geresnės demokratinės kontrolės. Mhm. Ačiū. Partą komisijai. Dėkuoju ministrė, dabar paprašysiu pasisakyti Dmitris Avramopulas, komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponė tarybos e, pirmininkė, ponės ir ponai, E, šis klausimas žodžiu šį vakarą skamba e, baisaus nusikaltimo, kuris šį rytą buvo įvykdytas šešėlyje. Aš noriu išreikšti užuojautą dėl nekaltų gyvybių, kurios šiandien buvo prarastos Pakistane. E, toks e, brutalus išpolis kaip kad vyko šiandieną Pakistane, yra nusikaltimas žmonijai. Nusikaltimas prieš visą tai, ką visi žemės e, žmonės laiko šventu. Tai taip pat e, atskleidžia terorizmo baisų veidą. Terorizmas yra globali grėsmė ES esame pasižę kovoti su terorizmu, artimai bendradarbiavame su savo partneriais, kad galėtume apginti visų žmonių teisę į gyvenimą, nepaisant jų rasės, religijos ar etninės kilmės. Gerbėmiai parlamento nariai, aš noriu padėkoti Jums už suteiktą man galimybę šį vakarą pamastyti draugę su Jumis apie atnaujintą ES vidaus saugumo strategiją. Atnaujinta vidaus saugumo strategija, naujoji ES saugumo darbo tvarkė turi būti bendra darbo tvarkė, kurioje mūsų piliečių saugumas, jų teisės, demokratinės vertybės ir e, mūsų visuomenių gerovė ir ekonomika yra mūsų mąstymo centre. Institucijos ir mes visi turime dirbti ranka rankon, turime ieškoti bendro sutarimo dėl pagrindinių principų ir prioritetų atnaujindami vidaus saugumo strategiją. Komisija mato aiškę būtinybę, kad visas ES institucijas dirbtų drauge, formuluodamos ir vėliau įgyvendindamos e, būsimąją Europos saugumo darbo tvarkę. Mes e, norime prisidėti prie šio proceso. Atnaujindama vidaus saugumo strategiją, e, komisija visų pirma atsižvelgs į parengiamai darbą, kuris jau atliktas per šiuos metus. Toliau e, remsimės e, vidaus reikalų ir teisingumo tarybos išvadomis e, priimtomis gruodžio penktą dieną. Ir taip pat remsimės tą rezoliuciją, kurią parlamentas ketina priimti rytoj. Šie indėliai bus mūsų darbo gairėmis ateinančiais mėnesiais. Aš e, noriu pasiūlyti, kad kai bus paskelbtas ES, e, Europos komisijos komunikatas, Europos parlamentas ir taryba pradėtų dialogą ieškodama bendro sutarimo dėl vidaus saugumo strategijos ateities, strategijos, kuri galėtų pateikti aiškius ir praktinius sprendimus. Vietoj to, kad e, vardintume konkrečias e, tiesiekuros ar politikos. E, politikos veiksmus turime susitelkti ties esminiais veiksmais. Turime galvoti apie strateginę darbo tvarkę, kuri apimtų jau egzistuojančias priemonės. Jūsų rezoliucijoje taip pat akcentuojama, kaip svarbu yra surasti pusiausvyrą tarp testinumo ir pokyčių. Mums e, reikia sustiprinti ir skatinti tai, kas funkcionuoja ir koreguoti tai, kur reikia naujų veiksmų ar peržiūrėti jau esančius. Pasiekimų konsolidavimas, taip pat sustiprintas praktinis bendradarbiavimas bus mūsų ateities darbo prioritetai. Toliau stebėsena ir e, teisės aktų veiksmingumo įvertinimas bus ypatingai svarbus elementai. 2014 m. gruodis atnešė mums naują erą, kur e, teisingumas ir vidaus reikalai, politika šiose srityse atsistojo į tą patį lygmenį su kitomis politikos sritimis. Tai yra susiję su Teisingumo teismo sprendimų įgyvendinimu ir komisijos galių sustiprinimu. Tai padės geriau įvertinti atliekamus veiksmus ir sustiprins mūsų piliečių saugumą. E, atidus e, priemonių stebėjimas, priemonių dėl uh, piliečių procesinių teisių bei bendradarbiavimo teismų srityje sustiprins vidaus e, saugumo strategijos teisminį komponentą. Apie tai taip pat kalbama jūsų rezoliucijos projekte. Komisija ketina ir toliau teikti Europos parlamentui ir tarybai reguliarias ataskaitas apie tuos veiksmus, kurie bus įgyvendinami pagal Europos saugumo darbo tvarkę. Tai leis jums apsispręsti dėl strategijos įgyvendinimo ir įgyvendinti savo demokratinės priežiūros galės. Kai kalbama apie Europos saugumo darbo atverkės turinį, komisija kol kas negali detaliai jums išdėstyti, ką ji ketina pasiūlyti savo komunikate. Tačiau visiškai aišku, kad mes e, ketiname dirbti su tarptautiniais nusikaltimais, užkirsti kelią e, terorizmui, kovoti su teroristų verbavimu, užkirsti kelią kibernetiniams nusikaltimams, ginti vaikus e, nuo lytinių nusikaltimų ir sustiprinti atsparumą stichinėms nelaimėms. Nieko naujo čia nėra. E, veiksmai turi remtis požiūrį, kuris remiasi žvalgybinė informacija ir saugumo iššūkių įvertinimu. Rizikos e, ir grėsmių analizė, kurią atliktų e, Europolas ir kitos atitinkamos ES institucijos, e, bendradarbiaudamas su valstybių narių institucijomis, turėtų šį požiūrį padaryti praktiškai įgyvendinimu. Tai remsis artimų bendradarbiavimų tarp teisėsaugos, teismų ir ES institucijų. Turime e, glaudžiau bendradarbiauti prevencijos ir apsaugos srityje. Prieiga prie informacijos, keitimasis informacija, inovacijos, mokslo tyrimai turi užtikrinti aiškę sąsają su bendradarbiavimo išorės dėmeniu. E, visuose veiksmuose e, vadovaujančių principų turi išlikti pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimas. Komisija ypatinga dėmesį skirs tokių priemonių įgyvendinimui ir visada vertins, ar veiksmai atitinka e, visuotinės žmogaus teisės ir žmogaus teisių hartiją. E, kovojant su grėsmėmis visuomenės saugumui, e, būtina taip pat užtikrinti šios kovos pusiausvyrą su žmogaus teisų apsauga. Saugumo politika turi būti matoma e, kaip tarnaujanti piliečiams. Jie turi būti legitimi. Vidaus saugumo politikos įgyvenimas ne tik tai esmingai prisideda prie priemonių veiksmingumų, bet taip pat ir stiprina ES institucijų patikimumą piliečių akise. Kad galėtume užtikrinti, jog Europos saugumo strategija veiks ne tik tai ES viduje, bet taip pat užtikrins ir gerą bendradarbiavimą su išorės partneriais, e, reikės imtis atitinkamų veiksmų. Tai jau yra daroma, kai kalbama apie kibernetinį saugumą. Nemažai nuveikta, bet dar daug reikia nuveikti. Pavyzdžiui, sustiprinant operatyvinės sąsajas tarp ES vidaus ir išorės politikos. Aš suprantu, kad e, jūs norėtumėte visą apimančio ir holistinio požiūrio į prioritetinės sritis. E, reikia įtraukti ir tas sritis, kurios e, nėra susijusios vien tik tai su viešuoju sektoriumi, tuo pat metu užtikrinant ir pagrindinių teisių apsaugą. Atnaujinta ES saugumo darbotvarkė yra artimai susijusi su inovacijomis ir mokslo tyrimais. ES turi parengti reikiamas priemonės informacijos, komunikacijos technologijų srityje, kurios užtikrintų e, atsparumą grėsmėms. E, komisija e, šią prasme panaudos Horizontas 2020 programos galimybės stiprinant e, atitinkamą institucijų pasirengimą. Na ir pagaliau e, į savo veiklą įtrauksime ne tik Europos parlamentą, bet ir nacionalinius parlamentus. Komisija yra nusiteikusi palaikyti reguliarų dialogą su parlamentu ir svarstyti aktualius klausimus su nacionaliniais parlamentais. Esu pasirengęs bedardarbiauti su jumis ir su taryba įgyvendinant naująją vidaus saugumo strategiją. Dėkui. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Dabar ponia Holmeier, minutė 30 sekundžių. Komisarė, prezidentė. Pone komisarė, ponė pirmininkė, ponė ministrė, kolegės, kolegos. Tartautinis saugumas ir mūsų pačių strategija bei atsakymai į mūsų saugumo klausimus pastaruoju metu tapo labai labai sudėtingais dalykais. Praėjusioje kadencijose mes buvom įsteigę tokį komitetą, Krim komitetą, kuris rūpinosi tarptautinio nusikalstamumo ir organizuoto nusikalstamumo klausimais. Ir tikrai buvo baisu, kokiu kokiu, su kokiamis problemomis mes dabar susidurėme. Tai ne tik tai nusikaltimai, tarp valstybiniai nusikaltimai, bet ir terorizmas tokio masto, kokį šiandien matėme Pakistane, tiesiog plaukai šiaušiasi. Tar, tarptautiniai nusikaltelių konsorciumai veikia didžiuliu mastu, pasinaudodami inter, e, informacinėmis technologijomis Ir ponas Klotmorajus teisingai sakė, kad reikia gerinti tarp valstybinį bendradarbiavimą, nes nusikalteliai yra daug greitesni negu mes. Mes turime būti lankstesni, geriau koordinuoti savo veiksmus. Taip pat turime atsakyti ir į vieną kitą klausimą, kaip saugumas susijęs su žmogaus asmens duomenų saugojimu. Dabar šie klausimai dar nėra pakankamai išnagrinėti. Ačiū. Dėkoju, ponė Slopės Agilar, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Labai malonu matyti, kaip sutarėme šią svarbę temą. Šis klausimas žodžiu dėl vidaus saugumo strategijos yra itin aktualus. ES šiandien iškylantis iššūkiai per pastaruosius labai nedaug metų radikaliai pasikeitė. Iškilo naujų e, didelį nerimą keliančių kibernetinių grėsimų šiandien. Pasaulyje išplito e, kontraterorizmas, tarptautinės e, nusikalstamos gaujos veikia negailestingai nacionaliniam saugumui iškyla daugybė grėsmių, kurios iškyla greta stichinių nelaimių. Todėl Europos parlamentas turi sukurti papildomos vertės, kad galėtume geriau išsiaiškinti sudėtingas aplinkybės ir rasti strateginį atsaką joms. Europos saugumo strategija 2014-2015-2019 metams yra labai svarbi. Turime pripažinti, kad saugumo padėtis Europoje pasikeitė iš esmės ir mes turime optimaliai išnaudoti visus turimus išteklius, kad sustiprintume tyrimo grupės, teismų bendradarbiavimą, žvalgybos tarnybės. Turime keistis visą turimą informaciją. Taip pat labai svarbu, kad visa tai būtų padaryta laikantis pagrindinių ES vertybių, nepažeidžiant Lisabono sutarties Europos pagrindinių teisų hartijos. Turime e, gerbti savo pagrindinės teisės ir vertybės, ypač kai jos yra susijusios su duomenų apsauga. Duomenų apsaugos direktyva kaip tik dabar rengiama Europos parlamente. E, Turime žiūrėti, kaip tas dokumentas bus interpretuojamas. Reikia dėti daugiau pastangų. ES vidaus saugumo strategija turi gerbti Europos pagrindinių teisų kultūrą taip pat. Stork pentru. Dėkoju, ponė von Stork. Herr Kommissar. Dėkoju, komisarė. Vidaus saugumas yra mūsų šis klausimas, kurį šiandien svarstome ir kalbėsime, balsuosime dėl rezoliucijos. Vienas dalykas yra visiškai aiškus. Europos Sąjungoje saugumo padėtis pasikeitė per pastaruosius kelis metus labai stipriai. Vokietijoje tai yra labai aktuali tema. Žmonės nesaugus ir jie jaučiasi taip, lyg politikai būtų juos palikę likimo valiai. Dėl to tūkstančiai žmonių kiekvieną pirmadienį Vokietijoje išeina į gatves ir kiekvieną pirmadienį tų žmonių vis daugiau ir daugiau. Politikai negali užmiršti šių žmonių, negali neatsižvelgti į tai. Politika turi prisimti atsakomybę ir ne tik žiūrėti ir laukti, kol problemos išsispręs pačios, bet imti vadžias į savo rankas. Mes turime mes galime išspręsti problemas tik tai drąsiai žvelgdami joms į veidą. Domna Mlinar, pentru un minut. Pone Mlinar, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė Delevydova. E, Lybė mes pasiekėme kompromisą tarp skirtingų frakcijų ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į mūsų pamastymus, e, rengdama naująją vidaus saugumo strategiją. E, nuo anos strategijos prieimimo įsigalėjo Lisabonos sutartis ir į sąjungos teisę buvo įtraukta pagrindinių teisių hartija. Todėl atnaujinta vidaus saugumo strategija turi būti atnaujinta atsižvelgiant į tos hartijos reikalavimus. Reikia tinkamai įvertinti esančias spragas ir komisija turi atlikti įvertinimą atsižvelgiant į tinkamą įgyvendinimą. Labai svarbu, kad mes kuo galima greičiau susitartume dėl duomenų apsaugos direktyvos, kad turėtumėte, turėtume teisinį pagrindą e, keistis e, duomenimis e, teisės saugos reikalais Mes taip pat e, turime užtikrinti, kad Europos parlamentas galės tinkamai prižiūrėti šį procesą. Mulțumesc. E, Labai ačiū. Toliau ponas. Pone Spinelį, vieną minutę. Komisar. Labai ačiū. Dėkoju už e, jūsų pasisakymą, gerbiamas komisijos nariai. Deja, jūsų strategija manęs neįtikina dėl daugelio skirtingų dalykų. Visų pirma, mes matėme, kokios yra priimtos kovos su terorizmu priemonės Junktinės Amerikos valstijose. Europolo darbas ir e, labai prastas bendradarbiavimas su skirtingomis agentūromis e, neleidžia išspręsti problemų. Taryba, nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas. E, paprasčiausiai vertina įvairias represinės priemonės ir galvoja, kaip jas priimti. Tai nėra vidaus saugumo užtikrinimo būdas. Ypač, kai kalbam apie 12 rezoliucijos pastraipų. Daugelis pateiktųjų pasiūlymų mums yra visiškai nepriimtini, nes jie jau yra nepasiteisinę praeitie. Matėme, kaip buvo su uh, ypatingais uh, kalinių gražinimais uh, į tėvynę, su taiksimusi su šešėliniu pasauliu pačioje Europos Sąjungoje. Apie tai reikia labai dažnai kalbėti Europos parlamente. Pone Keller, vieną minutę. Mes šaliai iš tiesų remiame mintį, kad ES reikia vidaus saugumo strategijos, nes mano nuomonė šiuo metu labai daug Europos gyventojų jaučiasi nesaugus, ypač mažumos, ar tai būtų migrantai ar musulmonai. E, Vokietijoje ir e, kitose e, valstybėse ta grėsmė akivaizdžiai ir dabar matome, kaip šio parlamento dešinioji pusė jiems atstovauja. Be to egzistuoja kiti rimti nusikaltimai, pavyzdžiui, aplinkosauginiai nusikaltimai arba mokesčių sukčiavimas. Be to išiškėjo tendencija visus įtarinėti. Tai nėra būdas eiti į priekį, mes turime apsaugoti savo laisvės, būtent to mums reikia, mes negalime apsaugoti savo laisvių, jeigu vesime pribojimų. Nemanau, kad reikėtų uždaryti sienas, kad e, užkirstume e, kelią akivaizdžioms išorėms grėsmėms. ES turi būti atvira, ji turi priimti žmonės iš išorės pasaulio, bet taip pat ji turi sugebėti sukurti saugumo, laisvės, erdvę žemynę. Tokios saugumo strategijos mums reikia. Labai ačiū. Toliau Bargezijo. Viena minutė 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Grėsmės tikrai didžiulės, tik prisiminkime tuos siaubingus įvykius Pakistane. Taigi saugumo strategija mums reikalinga, bet ji, tokia kokia ji yra dabar, yra netiksli ir nepakankama. Nepasakoma nieko apie svarbiausius dalykus, nėra ne vieno žodžio apie tai, ką ketinama daryti prieš tuos, kabutėse, vienišus vilkus, kurie imasi kažkokių savarankiškų teroro veiksmų, taip kaip parodė įvykiai Pakistane. O ką darysime su tais teroristais, kurie sugrįž iš kovos lauko, kovoja už Alachą, grįž į Paryžių, į Londoną, į Milaną ir mes atversime jiems duris. Gal įsteikime ir profsąjungą kvalifikuotiems teroristams susiburti. Mes negalime jų įsileisti, jie yra didžiulė, didžiulė grėsmė mūsų vidaus saugumui. O kaip kontroliuoti nelegalių imigrantų srautą? visi, visus priimame dėl humanitarinių priežasčių. Pusantro tūkstančio E, pusantro šimto tūkstančių e, nelegalių imigrantų priima Italiją, dalis jų net apskritai niekur nėra registruoti, neturi jokių dokumentų ir mes nežinome, kas jie tokie, apie tai jokia ataskaita nekalba. Taigi, pusė tų pabėgėlių, kurie patenka į, į mūsų teritoriją per Mare Nostrum, per viduržėmio jūra labai dažnai nėra niekaip identifikuojami. Mes net nežinom, ar jie nėra nusikalteliai, ar jie nėra kažką blogo padarę. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Lišiovski nori Jums užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. 30 sekundžių, prašau. Mielas kolega, ar galėtumėt paaiškinti, Kaip jūs galite užkirsti kelią tiems vienišiesiems vilkams, kurie yra pasiryžę teroristiniams nusikaltimams? Kokią strategiją gali užkirsti jiems kelią? Ačiū už atsakymą. Pane Vargėcijo, dabar žodis jums atsakyti. Na, yra aišku, kad čia reikia kažką daryti ir kad tai yra nedaroma. Reikia uždaryti tuos e, islamo teroristų patekimo taškus. Mes turime stabdyti tuos e, asmenys, kurie demonstruoja vien tik tai neapykantą. Turime pasirenkti, veikti drauge, sprendžiant šią problemą. E, Pasirengimas, pasirengimas politiškai, teisiškai, e, štai e, kokiu metodu reikia imtis, e, rengiantis kovoti su tuo terorizmu apskritai ir su tais vienišais, vienišo vilko tipo teroristais. Yra dar viena e, mėlynoji kortelė. Pone Spinelį, noriu jūsų paklausti, ar sutinkate? Pone Spinelį, noriu paklausti pono Borgėcijo, ar jūs iš tikrųjų prisimenate, kas yra Mare Nostrum operacija? Ji e, egzistuo, egzistavo ne tam, kad leistų asmenims atvykti į Europą. Ji buvo skirta tam, kad galima būtų išgelbėti asmenys, kuriems kilo pavojus jūroje. Štai kam buvo surinkta ta operacija ponas Borgesijų. Iš tikrųjų, kolegė visai teisingai pasakė, e, operacija būtent šiam tikslui pasitarnavo, tačiau dėja dėl tų kilnių tikslų e, už jų slėpėsi visa sistema, kuri leido asmenims e, daugeliui asmenų atvykti. Daug, aišku, nusipelnė prieglopščio ir apsaugos, bet e, buvo ir tokių, kurie tai kategorijai nepateko ir e, nenusipelnė tos apsaugos. O jie vis tik tai įvažiavo į Europą. Štai kokia yra tikroji padėtis. Dėkuoju dabar žodis poniai Watsenberg. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponės ir ponai, kolegos, e, komisarė. Lisabonos sutartis verčia mus pažvelgti į dabartinę padėtį naujai. E, kitaip sakant, tarptautinis nusik... E, nusikalstamumas susijęs su asmenų nelegalia prekyba, narkotikų prekyba, narkotikais Ir šitą sąrašą dar galima būtų tęsti. Atsirado ir e, naujas terorizmo tipas, e, kuris remiasi religija. Ir čia teisingumo, Europos teisingumo teismas jau sustabdė vieną konkrečią priemonę susijusią su duomenų apsauga. Deja, tai tik tai dar toliau pablogino situaciją. Nebegalime imtis prevencinių veiksmų dėl to. E, Todėl aš manau, kad e, mums reikia į vieną vietą sudėti iš, išdėstytas skirtingas nuomonės, e, tas nuomonės, kurios egzistuoja nacionalinėje teisėje ir bandyti tuos prieštaravimus išspręsti. Tik tai taip mes galėsime uh, stabdyti tokią nusikalstamą veiklą uh, Be to mums reikia e, drauge dirbti e, tiek policijos e, srityje, tiek prokuratūros veiksmuose. Ponas Vaidenholceris. Visi žmonės turi teisę gyventi saugiai ir be baimės, todėl šiandieninė diskusija yra labai svarbi. Saugumo mes negausime apribuodami laisvės Saugumas ir laisvė neprieštarauja vienas kitam, tiesiog įtakoja vienas kitą. Tam, kad kovotume su tarpvalstybiniu nusikalstimumu, su terorizmu, mums reikia bendros visuotinės strategijos, bendrai Europai reikia bendros strategijos, reikia geresnio policijos ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimo ir didesnio europinio solidarumo. Mes Praeitoje kadencijoje jau šio to pasiekėme šios srityje, bet reikia dar daugiau. Tam, kad užtikrintume saugumą, reikia sukurti pasitikėjimo sąlygas, pasitikėjimo teisinė valstybė sąlygas. Ir tokios sąlygos atsiranda tik tuo met, kai veikia teisinės institucijos valstybėje, kai yra užtikrintas pakankamas socialinis saugumas. Jeigu mažinamas socialinis saugumas, žmonės jaučiasi neužtikrinti ir didėja nusikalstamumas ekonominės krizės laikais yra būtina gerinti saugumo politiką būtent šią plačiausiąją prasme. Negalima tikėtis, kad sustiprinus kontrolę, padidinus represijas, išspręsti problemas, kurios, susid... kurios yra daug platesnės. Tai tik tai sutrikdo žmonės, bet nepa... nepataiso situacijos. Ačiū. Pone Mair. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė pirmininkė. Ministrė, islamo valstybės veiksmai rodo, kokia laisvė yra trapi. Ir dabar jau klausiam ne tai, ar apskritai kada nors įmanomi tokie dalykai kaip įkaitų paėmimas Berlyne, bet tik tai klausim, kada tai įvyks, ar kokiame kitame Europos mieste. Taigi pavojus yra realus, jis jau yra čia, tačiau politikai to dar nemato. Rezoliucijos projektas yra tik tai farsas. Aš noriu užduoti Europos komisijai tris klausimus. Kiek džihadistų dabar ES jau yra ir kiek iš jų iškeliavo kovoti už e, IS ir kiek iš jų jau grįžo? Nuo kada ketinate pripažinti, kad islamas yra didžiausia mūsų saugumo problema? Pirmininkė, jau baigiu. Saugumas yra nacionalinis dalykas, bet jeigu mes ir toliau sėdėsim užsidengę akis ir sukišim galvas į smėlį kaip, trušti, kaip stručiai, tai tikrai nieko nepadarysim. Džihadistų įsileisti, atgrįžti, leisti, leisti grįžti jiems atgal į ES tikrai negalime. Ačiū, ponė Metsola, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Labiau negu bet kada anksčiau Europos piliečiai susirūpino dėl vidaus saugumo užtikrinimo. Įvykiai Pakistane siaubingi. Jokiais žodžiais negalima įvardinti e, nekaltų vaikų nužudimo e, sukurtų e, emocijų. Todėl dabar vietoj gazdinimu mes turėtume prisiminti, kad reikia sukurti efektyvę Europos vidaus sistemą su nuosekle išorės ir vidaus sistema. Prekybė žmonėmis turi būti tarp prioritetų. 150 milijonų eurų nelegalaus pelno yra sukūriama iš priekybos žmonėmis. Ir tai yra daroma pažeidžiamiausių visuomenės narių kaina. Taip pat turime daugiau kalbėti apie ekstremizmą, galvoju apie užsienio kovotojus, Europos piliečius, kurie prisijungia prie teroristinių organizacijų, paskui grįžta į Europą. Turiu priminti e, Libijos įvykius. Malta labai e, puikiai žino, koks chaosas įsivyravo toje valstybėje. Padėtis yra nevaldoma. Mūsų koordinatorius jau įspėjo apie e, keliamas. E, ISIS grėsmės Libijoje, o ISIS ten išsiplėtė. Europa negali sėdėti nuleidusi rankas. Kiekvienoje strategijoje reikia pusiausvyros tarp saugumo ir pagrindinių laisvių. Mes turime pasirengti grėsmėms ir e, pavojams, kurie šiandien iškyla. Strategija, kuri šių problemų nespręs efektyviai, bus silpna. Ačiū, ponė Jotova, minutė 30. Ačiū, pirmininkė. Aš e, matau, kad jau daug metų yra bandoma įvertinti strategiją. Akivaizdu, kad reikia efektyvesnio saugumo, nes dabar iškyla milžiniški pavojai. Norėčiau išskirti dvi jų rūšis, kuriems reikia labai greito reagavimo. Pirmiausia, kova su nus korupcijos nusikaltimais. 2016 metais Europos komisija pateiks antrąją kovos su korupcija ataskaitą, bet to nepakanka. Reikia imtis tolesnių žingsnių, reikia priemonių paketų, kurie leistų suderinti e, baudžiamąją teisę valstybėse narėse. Tarptautinio masto nusikaltimai, mokestinis sukčiavimas e, ir ES teisės sistemų skirtumai yra panaudojami nusikaltelių. Kitas dalykas - išorinė sienų, išorinių sienų sauga. Pastaraisiais metais iškilo naujos grėsmės. 2010 metais niekas nebūtų įsivaizdavęs, kokios pabėgėlių bangos užplūs ES, kaip bus priekiaujama žmonėmis ir kaip, kad atsiras vadinamiai užsienio kovotojai. Dar prieš penkerius metus Europos uh, išorės e, veiksmų tarnybos įsteigimas atrodė neįsivaizduojamos, o dabar visi suprantama, kad tai reikalinga. Išorės sienų apsaugos stiprinimas ypač reikalingas e, Bulgarijai ir tokioms valstybėms kaip Graikija. Daugiau negu e, septyni šimtai tūkstančių eurų yra išleidžiama kiekvieną mėnesį dėl pabėgėlių. Mes turime sustiprinti atitinkamas agentūras. Iš tiesų, tiesa ta, kad e, ši vidaus saugumo strategija nebuvo tokia, kokios norėjome, todėl dabar ją reikia atnaujinti. Tačiau svarbu atsižvelgti į labai rimtas problemas ir taikyti prevencinės priemonės. Kaip žinia, kiekvienais metais pietų Europos valstybėse šimtai tūkstančių imigrantų kerta sienas Iš savo patirties Graikijoje galiu pasakyti, kad tie nelaimingi žmonės yra pasitelkiami tarptautinių nusikalstamų tinklų, kurie siekia išplėsti e, savo nusikalstamus tinklus. E, tai yra labai rimtas pavojus. Mes kalbame apie priekybą žmonėmis, priekybą neteisėtomis e, medžiagomis e, ir korupciją. E, Frontex e, kartu su Graikijos administracija prie pietinių Graikijos sienų bando susidoroti su sunkumais iškylančiais dėl žmonių e, bandančių patekti ES rautų. Ir dažniausiai e, suprantame, kad tarp tų žmonių slepiasi ir nusikalstamos grupuotės. Privalu atsižvelgti, kokio, kokio skirtingo e, tipo žmonės patenka į ES tokiu būdu. Ponas Bonė, e, dėkui. Naujoji vidaus saugumo strategija yra būtina, jeigu norime reaguoti į besikeičiančias grėsmės. Ir kibernetinis nusikaltimas, tame tarpe kibernetinis terorizmas, yra e, viena iš tokių grėsmių. Reikia prisidengti prie naujų technologijų, keisti įstatymus, skatinti bendradarbiavimą tarp šalių. Ir e, pavyzdys čia e, tinklo saugumo direktyva. Reikia didinti ir ES agentūrų finansinį ir organizacinius gebėjimus. Nusikalteliai e, naudoja naujasias technologijas savo tikslais. Internetas atneša jiems e, daug paslaugų. E, tokį nusikalstamumą sunku susekti. Tuo tarpu e, kiekvienais metais e, jų pelnai siekia 250 milijardų eurų. Saugumo stiprinimo sprendimai turėtų būti numatomi jau kuriant naujus produktus ir uh, paslaugas. Čia reikia, kad teisėsaugos institucijos artimai bendradarbiautų su mokslu. E, mums e, reikia tinkamas pusiausvėros e, tarp saugumo iš vienos pusės ir pagrindinių teisių iš kitos. Tai svarbus strategijos elementas. Jau ankstesnėje strategijoje mes didelį dėmesį telkėme į mūsų požiūrio nuoseklumą siejant vidaus ir išorės saugumą. Reikia bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis, mūsų partneriais. Dėkui pusantros minutės e, ponui Becker. Ponas Becker. Kolegos ir kolegės komisarė pirmininkė, rytoj balsuosime dėl rezoliucijos praėjus metams po Lampedūzos strategijos. Šis dokumentas turi būti gairės komisijos darbui. Taip mano komitetas, taip mano visas parlamentas. Ir aš noriu paraginti komisiją žengti dar vieną žingsnį, eiti dar toliau. Mes turime stengtis skatinti legalų atvykimą į Europą. Tam mes norime pasikviesti kvalifikuotos darbo jėgos ir tam reikia atitinkamų uh, patikros punktų trečiose valstybėse. Taip pat reikia ir kvotų visoms valstybėms narėms, įpareigojančių kvotų visoms valstybėms narėms priimti tam tikrą skaičių imigrantų. Tai turėtų būti ir susiję su sankcijomis. Be to turėjome aršiau kovoti su nelegale imigracija, su priekyba žmonėmis, įtraukti į šios procesus intensyviau Frontexą ir Europolą. Kitas dalykas, rytoj mes balsuos, prašysime ir balsuosime dėl 23 milijonais didesnio Frontexo biudžeto. Tai susiję su mūsų strategija dėl saugumo. Jeigu įgyvendinsime šias pagrindinės sąlygas ir priimsime uh, atitinkamus sprendimus valstybėse narise, tai galima tikėtis, kad Dublin, Dublino procesas taps nereikalingas. Ir tokį kelią aš komisijai būtent ir rekomenduoju. Ačiū. Dabar ponas Žehovski. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė ir dėkoju šią iniciatyvą. Gerbiamam komisijos nariui, mano nuomonė, jie labai svarbi. Uh, Tai leis užtikrinti Europos piliečių saugumą ir laisvę. Man atrodo, kad tai yra vienas iš svarbiausių ES uždavinių. Tačiau nereikėtų kad leisti, kad naujoji saugumo strategija taptų naujų priemonių ir nuostatų monstrų, kurio niekas nebegali suvaldyti. Todėl aš kreipiuosi Europos komisiją, kad išnagrinėtų turimas vidaus saugumo strategijos priemonės ir pasiūlytų, kaip jas efektyviau panaudoti pagal naująją strategiją. Saugumo problema įgauna naują e, veidą ne tik dėl konfliktų kaimininėse teritorijose, bet ir dėl pavojų atsirandančių ES viduje auga radikalizmas, terorizmas, smurtas Pagal naujausią statistiką daugiau negu 3000 europiečių dalyvauja tarptautiniuose konfliktuose kaip užsienio kovotojai. Man kyla klausimas, kaip tie žmonės ten patenka. Turime nutraukti tuos tinklus. Tinklus, kurie samdo naujus žmonės per internetą kad jie atvažiuotų kovoti į užsienį. Tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų ne tik Europos liaudės partijai, bet visiems protingiams žmonėms esantiems šioje salėje. Ačiū. Dabar jau atėjome prie spontaniškų pasisakymų. Tik vienas žmogus nori pasisakyti, ponas Černovski. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, ponė komisarė, tarybos atstovai, gerbiami kolegos. Aš e, Atidžiai perskaičiau ataskaitą apie ES saugumo strategijos įgyvendinimą. Aš nemanau, kad galima būtų ją tą įgyvenimą vertinti vien tik tai teigiamai. Galbūt reikėtų šiek tiek e, patobulinti tą ataskaitą ir jos objektivumą. Mes turime stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su nelegalia prekyba. Ir ne vien tik tai narkotikų prekyba, bet ir prekyba žmonėmis, žmonėmis, kurie paskui išnaudojami e, kaip e, e išnaudojami prostitucijos e, ar išmaldos prašymo tikslais. E, mes e, turime labai aiškiai matyti sąsajas tarp e, teroristinių elementų e, ir kriminalinių grupių, ypatingai vakarų Balkanuose. Į tą reikia atkreipti dėmesį. Dėkui. Dabar žodis komisarai Avramopulas. Labai ačiū. Su dideliu susidomėjimu klausiausi skirtingų minčių, kurias buvo sakytas. Noriu pasakyti, kad reikia pradėti nuo esminio pastebėjimo. Bendrai mes visi sutarėme, kad šiandien saugumas yra vienas iš pagrindinių prioritetų ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Tačiau reikia pabrėžti, kad ši diskusija ir iškeltos mūsų iniciatyvos priimant naują saugumo darbo tvarkį Europos Sąjungai E, yra, vyksta itin svarbių Europai ir pasaulio laikotarpių. Naujos, e, nauji pavojai, naujos grėsmės saugumui susiformavo. O saugumas yra žmogaus pagrindinė teisė, kurią gina demokratijos principai, e, kuris yra būtinas, kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir pagrindinių politinio pasaulio teisių. Politinis pasaulis turi gerbti pagrindinės žmogaus teisės. Tai, kad nebuvo integruotos saugumo politikos anksčiau, buvo susijęs su kitų, kitokių e, grėsmių egzistavimo praeitie, kaip jau buvo pasakyta. Šiandien e, kyla terorizmo grėsmė žiauraus terorizmo grėsmė. Niekas nežino, kas nuo jo nukenties arčiau, artimiausių metų. Organizuoti nusikalteliai, asmenų e, prekeiviai, narkotikų prekeiviai, įvairios nusikalstamos grupuotės. Visa tai yra tarpusavėje susijęs. Skirtingose pasaulio dalise organizuoti nusikalteliai sutelkia jėgas su teroristais nepaisant to, kad valstybės yra priemsios skirtingų veikimo priemonių, jos tų problemų nesugeba išspręsti. Todėl mums ir reikia tokios ypatingos veikimo programos ir ta vidaus saugumo strategija leis įtvirtinti pagrindinės teisės tuo, ką ES ir visas pasaulis yra pasiekęs ateity, praeitie. Dar kartą noriu pakartoti, kad politika, kurią norėtume patvirtinti, neizoliuos Europos. Mes nenorime Europos, kuri taptų tvirtovę. Europa turi būti atvira. Be to, mes norime suderinti, nenorime, atsiprašau, suderinti imigraciją su terorizmu. kai anksčiau taip būdavo galvojama, neretai klaidingai būdavo įvertinamos įvairios aplinkybės. Šioje salėje e, daugelis iš mūsų esame iš valstybių, kurios tapo migrantų šaltiniu anksčiau. Todėl šią problemą mes turime vertinti kitokiais kriterijais ir kitokiais standartais. Bet mes nesame pasiryžę dirbti vieni Reikia pagalvoti apie galutinį pasiūlymą, kuris bus priimtas, pasiūlymų bus daug. Ir viena iš svarbiausių politikos sričių užtikrinančių taiką yra saugumo politika. Žmogaus teisų visiems ES žmonėms politika. Ji leis sukurti naują politikos rūšį ir Europa bus uh, kovos su terorizmu lyderė tuo pat metu. Ir uh, įtvirtins demokratijos pamatus mūsų pačių žemynė. Ačiū. <clears throat> Grazie. Dėkojame komisarė, dabar dar kalbės ponas Dėlevaidova. Dėkoju pirmininkė, aš labai trumpai. Pirmininkė. Taryba nebejotinai atsižvelgs į parlamento nuomonę. Mes išklausėme jūsų pasisakymų, jūsų minčių ir manome, kad naujoji vidaus saugumo strategija turi būti pažangi strategija, kuri padės apginti piliečių saugumą ir užtikrins jų pagrindinės laisvės. Visi tie, kurie pas mus atvyksta, trump, vizitui ar gyvena kurį laiką, taip pat turėtų galimybę pasinaudoti šiomis laisvėmis ir saugumo garantijomis. Taigi mums stengsimės nenaudoti naujų teisinių instrumentų, o naudotis senaisiais ir įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių į šį procesą. Ačiū Jums uždėmesi. E, Dėkoju, ministrė.